Buonasera a tutti. Labadiena visiems, pradėkime šią popietinę sesiją. Pirmiausia, prieš suteikdamas žodį pirmininkui Kaldeirai, aš norėčiau pateikti keletą skelbimų dėl darbo susijusio su e, šį rytą įvykusiu koordinatorių posėdžiu. Čia jau parengtas informacinis pranešimas, taigi aš labai trumpai tik tai pasakysiu, kad buvo priimti sprendimai, kurie buvo atidėti, ypač dėl audito rūmų naujų narių skirimo. Na, kuris buvo numatytas iš karto po klausimų. Pone Gressler buvo išrinkta pranešėja. Taip pat e, lauksime specializuotų auditorumo ataskaitų dėl procedūrų. Ponas Liberatski paskirtas pranešėjų planavimo tema išorės veiksmų tarnyba Pone Gresler yra išrinkta pranešėja, tačiau kol kas reikia palaukti komisijos reakcijos dėl pasiūlymų paketo, kol gausime aišku funkcijų paskirstimo sąrašą. Socialistai taip pat turi savo interesą šioje srityje, na, o kai dėl kitų darbo atvarkės punktų, tai ilgokai aptarinėjome pono Ailėto paskirimą e, į generalinio Olafo direktoriaus postą. Komisija netrukus e, publikuos pranešimą dėl konkurso užimti Olafo generalinio direktoriaus postą. Taigi mums teks šiek tiek detaliau padiskutuoti šį klausimą kitame koordinatorių posėdėje. Taip pat buvo patvirtinta delegacijos į Graikiją sudėtis, tai ši delegacija į Graikiją vyks bas, balandžio 27. Taip pat ponui DAF bus išsiustas mūsų vertinimas parengtas po komisaro klausimų ir tam tikros kritinės pastabos. Po kito koordinatorių posėdžio e, visos frakcijos turės mus informuoti apie tai, kokius tremuosius pranešimus norėtų atlikti e, šiais metais. Kai kurios grupės apie tai mus jau informavo. Taigi dėl auditorumų narių bei delegacijų, komiteto delegacijų 2010-2011 metams dar bus sustarta vėliau, taip pat bus tariamasi dėl klausimų mokslinių tyrimų tema. Generalinis sekretoriatas neseniai išplatino elektroninę žinutę, dėl koordinatorių posėdžio ir šiandieną iki 18.30. Nuo 18 iki 18.30 bus aptarinėjami koordinatorių posėdžio klausimai, taigi oficialiai posėdį baigsime 18 val. O dabar sveikinuosi su pirmininku Kaldeira. Taigi pereisime prie 19 darbo tvarkės punkto 2010 m. Europos audito rūmų darbo programa. Žodis ponui Kaldeirai. Dėkoju, ponė pirmininkė, garbėjai komiteto nariai, ponios ir ponai. Man didelė garbė šiandieną Jums pristatyti Europos auditorių rūmų darbų programą 2010 metams. E, ši programa atspindi rūmų požiūrį į tą audito aplinką, kurioje veikiame mes e, suvokėme, kad reikia atsižvelgti į ekonominę ir finansinę krizę bei jos poveikį ekonominiai valdysenai. Valstybių narių vyriausybės bando sumažinti išlaidas visose sritise. E, tikslas pasiekti didesnių rezultatų su kuo mažesnėmis išlaidomis. Šiuo metu ES institucijos išgyvena atsinaujinimo procesą, turime naują parlamentą, patvirtinome naują sutartį, išrinkome naują komisiją. Šie pokyčiai atveria naujas galimybės pagerinti finansinį ES valdymą nemažiau svarbus numatytas finansinio reglamento peržiūrėjimo procesas, biudžeto peržiūra ir pasirengimas finansiniai, naujai finansiniai perspektyvai prasidėsiančiais 2014 metais. Šie 2010-ieji bus atsinaujinimo metai auditorumams, kadangi netrukus bus patvirtintos naujos darbo taisyklės, vakar jas patvirtino taryba. Taip pat į savo narius priimsime naujų narių. 2010 darbų programa apima daug užduočių, kurių tikslas padėti pagrindinėms institucijoms atsakingoms už ES fondų valdymą ir priežiūrą. Ši programa buvo parengta atsižvelgiant į, į auditorumų strategiją skirtą 2010-2012 metams. Ji pristatyta praeitais metais ir kol kas tebėra aktuali. Strateginiai auditorumų tikslai yra maksimaliai pasiekti maksimalių audito rezultatų pasinaudojant turimais ištekliais. Taigi, programoje atspindėti pagrindiniai audito prioritetai. Mes aprašome ataskaitas, kurias ketiname publikuoti 2010 metams ir veiksmus, kuriuos pradėsime šiais metais, bet atsiskaitysime dėl jų ateinančiais metais. Teism, auditorumai siekia maksimaliai panaudoti turimus išteklius ir pasiekti maksimalių rezultatų. E, kaip matote, mes jau esame numatę prioritetus 2009-2012 metams, o konkrečius prioritetus e, numatome pamečiui. Tarp šių prioritetų yra augimas, naujų darbo vietų kūrimas, klimato kaita, tvari Europa, e, Europa kaip pasaulio partneriai ir geresnis reguliavimas. Mes ketiname renkti metinės ataskaitas, specializuotas ataskaitas ir nuomonės. Pone pirmininkė, nemažai auditorumų turimų išteklių panaudojami tam, kad parengtume metinės ataskaitas dėl ES biudžeto panaudojimo bei Europos vystimosi fondų panaudojimo. Taigi mūsų darbas yra labai svarbus rengiant patikinimo pareiškimą ir nustatant, ar ES sąskaitos yra patikimos. Praeitais metais metinėje ataskaitoje mes pažymėjome, kad pasiekta ženklios pažangos ne tik tai mažinant pažeidimų skaičių, bet ir identifikuojant tas rytis, kur pažeidimų yra vis dar nemažai. 2009 metų audito ataskaita taip pat atspindi tai, jog mes savo veiksmus vykdome pagal griežtą planą. Audito rūmai ir toliau sieks daugiamečių pagrindų analizuoti išlaidų ir mokėjimų pobūdį, ieškoti, kaip pasiūlyti pagerinti šias sistemas. E, suprantama, šios rytis persipina. Vis dėlto auditorumai pripažįsta, kad visada yra galimybių patobulinti e, e, jų veiklos efektyvumą, o ataskaitas padaryti aiškesnės ir nuoseklesnės. Praeitais metais šiuo metu aš pabrėžiau, kad audito rūmai yra sudarę specialistų grupę kurios tikslas yra ieškoti būdų, kaip e, auditorumai galėtų gerinti finansinio audito veiksmus ir atlikti specifinius vertinimus. Ši e, specialistų grupė savo darbą turėtų baigti šiais metais. Be kita ko, auditorumai ketina išplatinti, parengti ir išplatinti 40 specifinių metinių ataskaitų dėl ES agentūrų, vykdančiųjų agentūrų, bendrovių bei ES institucijų veiklos. Tai, e, aišku, reikalauja ir bendradarbiavimo su komisija, kurie atlieka priežiūros funkciją. Audito rūmai turi pakankamai išteklių, kad galėtų atlikti uh, pasirinktinai veiklos ir atitikties auditus bei jų pagrindų parengti specializuotas ataskaitas. E, jas rengdami mes atsižvelgėme į specifinius veiksnius, tokius kaip rizika, e, susiję ištekliai, e, sumos, taip pat atitinkamiems veiksmams reikala, reikalingas laikas, anksčiau atlikti auditai, įvykę pokyčiai E, teisinė aplinka, politinė ir visuomeninė sistemos. Kai dėl 2010 darbų programos identifikuoti prioritetai yra tokie - daugiametės išlaidos, įskaitant ir nuolatinės korekcijas bei išieškotas sumas, inovacijos, vidaus rinka, žmogiškasis kapitalas, tvari energetika, komisijos strategiją dėl teisinės sistemos supaprastinimo. E, jau 2010-aisiais publikavome keturias ataskaitas, e, jų e, temos tokios - profesinis moterų rengimas, parama Turkijai rengiantis narystė Europos Sąjungoje, Europos Sąjungos pagalba jungtinėms tautoms ir EDF pagalba regioniniai ekonominiai integracijai rytų ir vakarų Afrikoje. Mes e, ketiname e, e, parengti dar 16 ataskaitų, kurių temos būtų, a, a, at, būtų sąskaitų tikrinimas, sumų išieškojimas pagal bendrąją žemės ūkio politiką, mokslinio tyrimų infrastruktūra, mobilumas, Leonardo da Vinci programa, komisijos poveikio vertinimo sistema bei geresnis reguliavimas. E, šių ataskaitų turinys bus nagrinėjamas ir 2011-aisiais, kuomet jos bus pristatytos. E, taip pat ketiname atlikti auditus e, komisijos žmogiškų išteklių valdymo ir priemonių taikymos rytyje. Taip pat analizuosime ES žvejybos laivyno e, per didelių pajėgumų problemą. E, turiu pasakyti, kad ataskaitų skaičius didėja. 2008-aisiais jų buvo 12, 2009-aisiais 18. Tačiau auditorumai pripažįsta, kad e, vis dar reikia siekti ataskaitų savalaikiškumo tikslo. Vienas iš pagrindinių pokyčių e, rūmų darbo taisyklėse yra tam tikrų skyrių sukūrimas, kas padėtų tikslingiau priimti sprendimus. Be kitako siekiame taikyti tarptautinę kolegų peržiūros sistemą, kas padėtų pagerinti kokybės valdymą. 2010-aisiais tikimės, kad bus pradėti gyvendinti nauji tarptautiniai standartai. Be ataskaitų teismas taip pat teikia nuomonės dėl e, teisėkuros pasiūlymų finansinio poveikio, taip pat inicijuojame viešasias diskusijas tarp institucinį dialogą dėl finansų valdymo aspektų. Įkvėpti komisijos 2009-aisiais e, mes atlikome pagrindinių rizikos veiksnių ir iššūkių analizą ir pateikėme pasiūlymus, kaip pagerinti ES biudžeto finansinį valdymą. Pagrindinė e, šių rekomendacijų išvada kolegos jums bus pristatyta vėliau, bet džiugu pastebėti, kad neseniai kreipdamasis į Europos parlamentą komisijos pirmininkas Baroso išryškino tai, kad naujoji komisija orient, turi, turi orientuotis, cituoju, į išlaidų kokybę, į Europos pridėtinę vertę ir veiksmingumą. Ir tai ypač svarbu rengiantis naujai finansiniai perspektyvai. E, kiek žinau, vakar komisaras Šemeta, vakar kreipdamasis į šį komitetą, pabrėžė e, Europos biudžeto panaudojimo kokybę ir efektyvumą ir jo poveikį patvirtinant biudžeto įgyvendinimą. 2010 metais mūsų lauk, laukia proga peržiūrėti finansinį reglamentą. Taigi, ponė pirmininkė, garbėjai nariai, dabar kaip niekad anksčiau svarbu užtikrinti kokybišką Europos lėšų panaudojimą. Ši atsakomybė tenka visoms ES institucijoms, kurios pastaruoju metu atsinaujina. Lisabonos sutartis sustiprino parlamento priežiūros funkcijas bei e, auditorumų kaip nepriklausomos išorinės audito institucijos funkcijas. Taigi auditorumai ir toliau bendradarbiaus su jūsų komitetu, laikydamiesi abipusės pagarbos principo ir sieks reformuotis bei gerinti ES finansinį valdymą. Dėkoju už jūsų dėmesį. La ringrazio, signor Presidente, della relazione. Se c'è qualche deputato che vuole. Ačiū gerbiamam pirmininkui. Ar bus norinčių pasisakyti, ponė Kesla? Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už tokią įspūdingą šios, šių metų darbo programos apžvalgą. Iš tiesų turėsite daug darbo, mes ko gero tada taip pat, nežinau ar džiaugtis tuom, bus matyti bet būtinai pabrėžiu, kad vertiname auditorumų darbą ir mano frakcijos vardu norėčiau padėkoti taip pat ir visiems kitiems auditorumų darbuotojams. Na ir dabar. Dėkojant, aišku, nuolat taip pat ir netiesiog į ko nors prašoma. Iš tikrųjų, problemų daugėja o ne mažėja. Ir norėčiau priminti vieną dalyką, kaip kad, pavyzdžiui, pasitikėjimo deklaracijas, dėl kurių vis dar egzistuoja sunkumai, tad galbūt galėtumėte peržiūrėti situaciją ir vertinti, kaip būtų galima daugiau gauti informacijos. Matome, pavyzdžiui, žemės ūkio srityje, kur šį kartą uždegėte žalę šviesą, problemos yra tokios, kad e, Vokietija ir Prancūzija e, užfiksavo tik 0,1 e, procentą klaidų, pran, Prancūzija 0,3 procentus, o kitos valstybės narės daug daugiau. Taip pat mums įdomu žinoti apie problemas valstybėse narėse, kadangi reikia tikslingesnių veiksmų, taigi reikia daugiau informacijos ką rašo sutartis ir kokia teisinė padėtis žinau, bet prašyčiau jūsų įvertinti uh, um, skaičius, kadangi jūsų skaičiai yra nepriklausomi na, um, nuo vėliausiai nuo Graikijos atvejo. E, pakankamai atsargiai, manau, turėtumėm vertinti skaičius pateikiamus iš valstybių narių. Norėčiau jūsų tiesiog paprašyti informaciją dėl skaičių patikimumo pateikti mums, nes e, matome, kad tikrai atsargiai juos reikia vertinti. Ir kitas prašymas dėl nacionalinių deklaracijų. Tai buvo nuolatinis mūsų kovos laukas ir bus šiais metais. Jūs pateikėte atitinkamą pranešimą, mes juos susipažinome, tačiau mums čia reikia sistemos, tvirtos sistemos kuri leistų dirbti mums, bet taip pat ir valstybėms narėms. Turime apsvarstyti taip, tai kaip egzistuojančius kontrolės metodus integruotume į tas nacionalinės deklaracijas. Nes idealu būtų, jeigu tam tikro dalyko galėtumėm atsisakyti, jeigu bus įvestos nacionalinės deklaracijos. Nes jeigu nesukurs pridėtinės vertės tos nacionalinės deklaracijos, tai e, neverta jų ir turėti. Taigi dar kartą mm, norėčiau paprašyti tos tikslingos informacijos iš audito rūmų, kaip šią problemą galima būtų spręsti. Jūs kalbėjote apie tai, kad mes galime jumis pasitikėti, tai aišku, gražu, bet visgi jūs nieko nepasakėte apie bendradarbiavimą su nacionaliniais mm, auditorumais Tad būtų puiku, jeigu šiek tiek užsimintumėte ir apie šį bendradarbiavimą. Ir galbūt įvardytumėte sritis, kuriuose būtų galima kreiptis į nacionalinius audito rūmus. Nes jeigu bus nurodomos sritys, kurių niekas net ir neauditavo, tuomet tos deklaracijos bus bevertės. kyla klausimas, ar nereikėtų apskritai pereiti prie visiškai naujų procedūrų, naujos sistemos. Aišku, to nepadarysime e, per šiandien ar per rytoj, bet visgi apie tą sistemą reikia galvoti, nes antraip neveiks ir nacionalinių deklaracijų sistema. Ir dar vienas dalykas, mes jau kurį laiką kritikuojame susigražinimų metodiką. Ir matome, kad e, jūsų pateikiama informacija visiškai skirtinga nuo komisijos. Mes kaip tik vakar keitėmis nuomonėmis su už regioninius reikalus atsakingu komisijos nariu. Ir esame prašę auditorumų bendradarbiauti kartu su komisija. Sakėte, kad pervertinsite susigražinimų metodiką, nes mums aktualu tiesiog gauti patikimus duomenis ir neaišku, kada mes galime jų iš jūsų tikėti. Tikėtis, ačiū. Čia. Vuole rispondere, Presidente? Dėkui, norėtumėte pirmininkė iš karto atsakyti į klausimus? Dėkui ir dėkui už jūsų palankus atsiliepimus apie mūsų auditorumus ir iš tiesų džiaugiamės, kad jūs remiate ir palaikote mūsų darbą. keturis dalykus norėčiau pasakyti, atsakydamas į jūsų klausimus ir sureaguodamas jūsų pasisakymą. Mes tengiame savo išteklius panaudoti kaip galima efektyviau. Ir jeigu mums pavyko per 2010, pavyks per 2010 metus išleisti 40 ataskaitų, mes suprantame, kad e, galbūt bus netaip lengva išnagrinėti, apsvarstyti visus mūsų ataskaitas šiame komitete, bet uh, mes tengiamės tiesiog išnaudoti e, savo išteklius kaip galima veiksmingiau ir galbūt galėsime pasistengti ir šiame komitete kaip galima giliau juos išnagrinėti, o kiek giliai tai pavyks, tai tiek ir pavyks. Nes mes visuomet stengiamės, kad mūsų ataskaitos būtų naudingos jūsų komitetui ir padėtų spręsti problemas, kurios gali kilti dėl patikinimo patvirtinimo. Jeigu aš teisingai supratau, jūsų klausimas buvo dėl to, kad audito rūmų patikinimo patvirtinimai turėtų būti tikslesni dėl, ir aiškiau įvardyti, kokios problemos iškyla skirtingose valstybėse narėse. Ir jūsų nuomonė, jeigu teisingai supratau, uh, mes ieškome dabar geriausių būdų spręsti e, šią problemą ir įvardinti tas problemas kuo tiksliau. Bet mes turime nepamiršti to, kad geriausias būdas informuoti jūs, parlamentą ir jūsų komitetą, tai galima daryti per mūsų specialiasias ataskaitas. Mes ketiname parengti tokius pranešimus dėl žemės ūkio lėšų susigražinimo, taip pat dėl sąskaitų e, uždarimo. Žinoma, mūsų atliekamas darbas ir bendradarbiavimas su nacionaliniais audito e, rūmais, jūs taip pat įminėjote savo klausime, nėra pakankamai pabrėžiamas. Aš taip pat to nepabrėžiu dėl to, kad ši užduotis yra nuolatinė, ji dar tikrai nebaigta. Aš tiesiog negalėčiau Jums suteikti jokios naujos informacijos. Mes ir toliau bendradarbiaujame su nacionalinėmis audito institucijomis ir stengiamės pasiekti susitarimą dėl bendro požiūrio, kaip reikėtų pateikti ir vertinti patvirtinimus. Tai darysime ir vizito į Graikiją metu ir manome, kad tai padėtų visoms valstybėms narėms laikytis bendrų taisyklių, bet atsižvelgti ir į savo nacionalinę situaciją. Tačiau tas bendras pamatinis požiūris turi būti vienodas visose valstybėse narėse, nes Tuomet būtų daug lengviau ir Europos audito rūmams vertinti situaciją valstybėse narėse ir priimti deramus sprendimus. Tačiau mes nuveikėme šiek tiek daugiau nei vien ketinimai pasiekti susitarimą. Mes susitarėme susitarti dėl audito procedūros su kiekviena valstybė nare atskirai nusprendėme, kad reikia raštu įvardyti konkrečius ypatybės ir konkrečias užduotis, kurias reikės atlikti žemės ūkio audito srityje. Mūsų laukia ilgas kelias ir ieškodami inovacijų ir naujovių turime nepamiršti to, ką jau yra nuveikusios nacionalinės audito institucijos. Vienas svarbiausių jiems kylančių klausimų yra nacionaliniai finansiniai ištekliai. Tad nacionalinės deklaracijos, manau, čia svarbiausia atskirti, kas yra nacionalinės deklaracijos teikiamos valstybių narių atsakingųjų institucijų, ar tai būtų finansų ministerija ar vyriausybės, ir aiškiai suprasti, kad paprastai tokios deklaracijos yra valstybių narių atlikto audito rezultatai. Ir tas darbas paprastai yra atliekamas remiantis vietinė nacionalinė audito sistema – Tad tokios nacionalinės deklaracijos yra naudingos nacionaliniu lygiu ir jas reikia vertinti būtent nacionalinėme kiekvienos valstybės narės kontekste. Paskutinė iniciatyva, kartais valstybės narės e, siūlo iniciatyvas, paskutinė tokia iniciatyva man žinoma pasiūlė Jungtinė karalystė. Ta iniciatyva pateikė jų audito rūmai. Žinoma, ta iniciatyva yra naudinga būtent šiai šaliai. Bet ne visada tos iniciatyvos yra tinkamos visai Europos Sąjungai. Ir e, komisija, spręsdama dėl lėšų susigražinimo, negali remtis vien valstybės e, narės pageidavimais. Taigi nacionalinės deklaracijos turi būti laikomos vidaus nacionalinių valstybių narių audito dalimi. Ir jos turėtų būti laikomos kaip valstybių narių indėlis į bendrą ES vidaus auditą. Žinoma, tos deklaracijos dėl to yra labai naudingos komisijai, kurios vienas iš vaidmenų yra prižiūrėti ir kontroliuoti valstybės narės, jų lėšų panaudojimą. Ir nacionalinės deklaracijos turėtų būti rengiamos pagal bendrą sutartą požiūrį. Tokiu būdu visiems būtų viskas suprantama. Jeigu to bus laikomasi, tada Europos audito rūmai galės deramai pasiremti nacionalinėmis deklaracijomis. Dar vienas dalykas yra metinės asamblėjos. Čia klausimas iškyla, kokia yra jų vertė, nes iš esmės nacionalinių asamblėjų vaidmuo būtų suteikti auditorumams patikimumą ir prisidėti prie geresnio finansinio reglamentavimo ES lygių. Mes dabar tai ir vertiname, koks galėtų būti, kokia būtų nauda šių asamblėjų siekiant uh, ir jų rengiamų metinių santraukų, kadangi metinės santraukos taip pat yra vidaus audito sistemos dalis ir jos turi būti vertinamos visos sistemos kontekste. Ir čia svarbiausias vaidmuo tenka komisijai. Žinoma, po to Europos auditų rūmai gali remtis komisijos nuomonę ir tais pačiais dokumentais. Kaip jūs teisingai ir minėjote, mums nereikia sistemos kažkaip daryti dar sudėtingesnė, kurti naujų e, valdymo sluoksnių. Ir reikėtų stengtis išvengti per didelės kontrolės kai kuriuose uh, srityse. Nes kartais kuo sudėtingesnė kontrolės sistema, tuo didesnis jos paklaidos galimybės. O nacionalinių santraukų rolė kaip sakiau, turėtų būti sukurti kuo didesnę pridėtinę vertę, tą mes ir turėtume stengtis padaryti. Taip pat jūs kalbėjote apie gražinimo, susigražinimų sistemą, bet taip pat minėjote duomenų, informacijos, kurią teikia komisija patikimumą. Žinoma, mes siekiame, kad duomenys būtų kuo patikimesni, bet mes tikrai negalime atlikti komisijos darbo už ją ir taip pat negalime prisimti valstybių narių atsakomybių. Visi turi savo atsakomybės ir savo užduotis ir kiekvienas turi jų laikytis. Naujoji sutartis, pažiūrėsime, kaip ji paveiks finansinį reglamentavimo sistemą, bet ji labai aiškiai suteikia niuansą, kur sakoma, kad biudžetą įgyvendina Europos komisija bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis. Tai yra naujas, nauja sakinio dalis, nauja frazė. Man kila klausimas, kągi tai reiškia. Ar tai reiškia kažką naujo, ar mes iš valstybių narių reikalaujame kažko daugiau, naujos atsakomybės, ar tai yra tik tai patvirtinimas ir taip esamo fakto, esamos situacijos turime pasvarstyti visi, ką reiškia toks sutarties pakeitimas ir kaip jis atsispindės finansinėme reglamentavime. Ir mes audito rūmose esame linkę peržiūrėti šį pasiūlymą ir pateikti savo nuomonę. Ir nacionalinės deklaracijos, metinės santraukos, lėšų susigražinimai taip pat bus įtraukti į mūsų nuomonę. Dar kartą dėkoju ir atsiprašau, kad kalbėjau taip ilgai. Reikia. Ponas Baraski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie prezesie Caldera, z dużą ciekawością. Ačiū pirmininkė. Klausėmės jūsų pranešimo. Taip pat išanalizavau visą auditorumų 2010 m. darbo programą labai susidomėjęs. Taigi dabar pateiksiu komentarų kurie yra susijęs su mūsų anksčiau vykusiamis diskusijomis dėl 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. 2010 prioritetai buvo išdėstyti labai aiškiai, išiškinti penki prioritetai. Tai reiškia, kad yra konkretus tikslai, kurie yra numatyti. Nes kartais, kai prioritetų yra labai daug, reiškia, kad e, nesiekėme ne vieno tikslo. Šiuo atveju yra kitaip. Dabar dirba nauja Europos komisija, išrinktas naujas parlamentas ir mes iš audito rūmų tarsi gavome naują pasiūlymą. Jo pagrindu norėčiau pateikti štai tokį klausimą. Diskutuojant dėl 2008 biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Komisija kritikavo auditorumų taikytą metodiką, ypač dėl inčių. Mes jos nekvestionuojame, bet manytume, kad būtų naudinga ir su komisija pasikeisti nuomonėmis. Šiuo klausimu mums tai būtų reikšminga, kad Komisijos argumentai turėtų būti išklausyti čia, kad Europos komisija nebegalėtų, nebeturėtų prielaidų kritikuoti audito rūmų e, metodikos. Suprantu, kad ilgainiui ta metodika išryškina tam tikras tendencijas. Ir jeigu yra poreikis komisijos kritiką analizuoti detaliau, tai pasakykite mums apie tai. E, kitas klausimas, kokią rizikos maržą komisija e, patvirtintų, ar, pavyzdžiui, analizuojant sanglaudos fondų panaudojimą, ta marža būtų kitokia nei kitais atvejais. Įsivaizduoju, kad pavyzdžiui, fondų panaudojimo atveju leistina mažesnė rizika nei, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų atveju. Kokie būtų jūsų nuomonė? Taip pat klausiu, ar tam tikros pagristos klaidos yra leistinos ir koks apskritai klaidų lygis yra toleruotinas. Jūs kalbėjote ir apie daugiametį išlaidų įvertinimą. Būtų gerai, kad nurodytumėte konkrečias valstybės ir konkrečius projektus. Būtų labai gerai, jei tokias daugiametės išlaidas būtų galima padalinti į išlaidas, kurios buvo skirtos E, tam tikram projektui, bet nebuvo panaudotos. Kai dėl fondų, tai taip pat turėtumėm turėti tam tikrus e, bent jau pirminius duomenis, ar tai yra 7 milijardai ar 14 milijardų. Taip pat norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie ponios Gressler E, klausimą, tai yra struktūrinius ir sanglaudos fondus bei e, įsiskolytų sumų išieškojimą. Dėl to, kad per vidinio laikotarpio peržiūrą reikės atsiskaityti dėl šių fondų panaudojimo. Mes rengėme pranešimą komiteto pirmininkui ir mums tai yra aktualu. Dar kartą dėkoju Jums už tai, kad atvykote į šias diskusijas, dėkoju už pranešimą ir už man suteiktą žodį. Ačiū. Žodis poniai Holmeier, o paskui suteiksime žodį poniai Kalėjai. Pone, pirminkėčiau. Pirmiausia, norėčiau padėkoti auditorumų pirmininkui, esu naujokė parlamente ir džiaugiuosi, kad auditorumai tikrai stengiasi dėl skaidrumo sukūrimo įvairiose sritise. Taip pat e, sutikčiau su daugeliu jūsų išsakytų minčių ir taip pat dar turėčiau papildomą specialų prašymą. E, tai yra prašymas susijęs su tam tikrai ypatinga problema, kurią reikėtų spręsti ir jau daugelis kolegų, e, kitų frakcijų atitinkamame komitete kalbėjo apie ją, mes ir biudžeto komitete apie tai kalbėsime. Tai SIS 2 programa susijusi su Šengeno erdve. Jau aštuoneri metai, kaip planuojama tą programą įdėkti ir šiemet po pakartotinio bandymo ją ja, startuoti. 26 e, valandoms tik praėjus nuo programos dėgymo pradžios ji e, visgi e, ji visgi neveikė taip, kaip turėtų. Taigi vėl likimas neaiškus šios programos. Ir apskritai visi darbai vykdomi dėl SIS 2 e, nėra remiami Europos parlamento narių. Manau, daugelis frakcijų atstovų tai patvirtintų ir manau, kad audito rūmai galėtų įvertinti, kaip galėjo žlugti tas projektas ir kokios galbūt aplinkybės susijusios su viešaisiais pirkimais tai lėmė. E, valstybės narės nebuvo pakankamai veiksmingai įtrauktos į, į visus procesus, nors, kaip jau sakiau, programą dėkti ketinama jau, nu, jau aštuoneri metai. Tai kompleksiška problema, kurią tikrai reikia spręsti, reikia pasigilinti į e, praeitį ir iš to pasimokyti, žvelgiant į ateitį. Tikiuosi, kad galiu adresuoti šį prašymą jums. Be abejo, jūs pateikėte gana jau išsame darbų programą, bet aš norėčiau šį prašymą visgi pateikti. Tik prieš porą valandų apskritai tai aptarėme ir esu atsiusta kaip atstoviai šį komitetą, kad būtent to jūs ir paprašyčiau. Dėkoju. Ačiū. Jeigu daugiau nor... Taip, ponas Gairi, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė Kaldėra, tikrai dėkoju poniai Olmaja, nes aš visiškai tuo pačiu pavedimu norėjau kalbėti, dabar jį tai padarė už mane. Ačiū. Situacija iš tiesų tokia. Viena vertus e, susidurėme su e, ta bro, problema, kad reikalas iškilo galbūt labai netikėtai, bet kita vertus e, man nuolat praktiškai su šiais reikalais susiję žmonės e, sako, kad e, elgesys su duomenimis e, komis, komisijos pusėje ne visai galbūt tinkamas ir kad reikėtų čia šitą pasiaiškinti. Mano manimu, kaip tik Europos audito rūmai yra tinkamiausias organas tą padaryti. Juk mes nuolat siekiame gerinti situaciją ir atkreipti komisijos dėmesį į e, tobulintinus dalykus, taigi esame e, tarsi sąjungininkai. Be abejo, turiu mintyje visišką auditorumų e, E, suverenumą, tačiau reikėtų visgi galbūt e, stengtis pasiekti sinergetinių efektų tarp mūsų e, institucijų bendradarbiaujant ir noriu padėkoti už tai, kad audito rūmai tikrai visuomet mūsų išklauso, išklauso visas mums kylančias problemas ir manau ir visos mano frakcijos vardu galiu pasakyti, kad vertiname auditorumų atliekamą darbą ir pastangas atsakyti į šio komiteto užduodamus klausimus. Bet būtų gerai taip pat galbūt ir neformalių lygmenių kartais galėti susitikti, pasikalbėti ir apsikeisti idėjomis kartu su auditorumais. Tai palengvintų darbą E, mano manimu, šiam komitetui. Šiek tiek pavėlavau į posėdį, prašau tai atleisti, tai buvo susijęs su tuo, kad mane, kad teko 50 jaunų žurnalistų skaityti pranešimą ir jiems sakiau, kad strėlės, kurias paleidžia biudžeto kontrolės komitetas apskritai e, pasiekia tikslą tik todėl, kad egzistuoja Europos audito rūmai. Turiu dar vieną pasiūlymą dėl laikotarpio, kai bus pateiktą peržiūros ataskaitą, tai yra rudenį, galbūt lapkritį, ar nebūtų galima numatyti darbo atvarkės punkto, kuris leistų mums peržvelgti tuos metus ir mums būtų suteikta proga pakalbėti apie tas problemas, kurios mums aktualiausios. Taigi kreipiuosi jūs, ponė Kaldėra, ar sutiktumėte su tokiu uh, pasikeitimu nuomonėmis, ar jums atrodo, kad tai būtų naudingas e, poslinkis ir naudingas dalykas jūsų darbo tvarkėje. Ačiū, ponė Andrėjasin. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju ponė, ponui Kaldeirai už pranešimą, kuris buvo labai naudingas. Jau ne vienerius metus mokėjimų ar ES išlaidų klaidų lygis buvo pateisinamas tuo, kad taisyklės yra labai stėtingos. Mažai kas buvo nuveikta per šiuos metus bandant ištaisyti situaciją, taigi mano klausimas būtų toks. Ar turite atvejų, kuomet reiktų keisti tokias taisyklės sąrašą? Galbūt būtų tinkama uh, parengti tokių atvejų sąrašą, išspausdinti bukletą, kad būtų galima susipažinti su tokiomis taisyklėmis, kad sumažėtų tų klaidų. Dėkuoju. Dėkuoju na, ir galiausiai suteiksime žodį ponui Kaldeirai. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū už klausimus. Aš pabandysiu kalbėti trumpiau nei skaitydamas pirmąjį pranešimą. Pono Liberatskio klausimai. Tiesiog norėčiau akcentuoti vieną dalyką, dėl kurio esame kritikuojami. Auditorumai turi patikimą metodiką, parengtą pagal tarptautinius standartus. Taigi mes laikomės tų standartų, juos atnaujiname ir aš manau, kad mūsų metodika yra metodika atspindinti mūsų darbo pobūdį. Aišku, su malonumu aptartume kitas nuomonės, bet Čia reikia aiškumo. Mes esame auditoriai, mes pagal tarptautinius standartus numatome savo e, taisyklės ir reikalavimus. Pasižymėjau klausimus ir bendras pastabas. Prašote, kad teismas padėtų užtikrinti uh, išieškojimus, padėtų išsiaiškinti tam tikrus pažeidimus. Mes galime tik tai pritarti tam ir patikinti jūs, kad visapusiškai talkinsime jums, tačiau duomenys priklauso ne auditorumams, bet valstybėms narėms. Mes padarysime viską, kas priklauso nuo mūsų, bet kai kas tenka ir vyriausybėms ketiname atsižvelgti į komiteto ir viso parlamento prašymus įgyvendinti konkrečius veiksmus ar atlikti konkrečius pa patikrinimus. Tai nėra pirmas kartas, manau, ne paskutinis. Bet tokius prašymus būtų tikslingiau nagrinėti, jei jie būtų pateikiami raštu ir priklausomai nuo turimų išteklių mes pabandysime atsižvelgti jūsų prašymus. Mes toliau turime organizuoti kasmetinius susitikimus tarp šio komiteto ir auditorių, e, auditorumų narių šių metų rugsėjį. Mes išreiškėme tokį norą Ir mano vertinimu dabar pats tinkamiausias laikas įvertinti šio komiteto lūkesčius, aktualiausias temas, kurios turėtų patekti į mūsų programas, išklausytume jūsų pasiūlymų ir šiandieną mes į savo veiksmus įtraukėme ankstesnio jūsų komiteto pirmininko pasiūlymus. Tai rodo, kad esame atviri jūsų pasiūlymų ir prašymų atžvilgių. Aišku, priklausomai nuo to, kiek išteklių mes turime, bet ketiname atsižvelgti į tai, ką siūlote ir įtraukti į mūsų prioritetus. Taigi galėčiau pasakyti, kad kasmetiniai susitikimai tarp audito rūmų ir e, komiteto būtų pats tinkamiausias būdas pasikeisti nuomonėmis. Ir paskutinė pastaba. Pone Andresen ir ponas Liberatski E, konkrečiai ponas Liberatski klausė apie e, rizikos ribas. Auditorumai pataria komisijai, kaip apibriežti tą riziką, kaip ją diferencijuoti. Pone Andresan klausia apie pokyčius, apie siekį tų klaidų vengti. Savo ataskaitoje mes išiškiname problemas bei pateikėme rekomendacijas, kaip jų išvengti. Pavyzdžiui, mokslinių tyrimų srityje. Septintoje bendrojoje mokslinių tyrimų programoje numatytos naujos taisyklės. Kai kurie jų elementai atsirado teismo siūlymų, atsiprašau, auditorumų siūlymų. Taigi būtų labai gerai, jei būtų atsižvelgta į mūsų rekomendacijas o institucijos pagal savo įgaliojimus atitinkamai imtųsi gyvendinti tas rekomendacijas. Na, o parlamentas kartu su taryba turi teisėkuros funkciją. Taigi mes teikiame rekomendacijas, teikiame pavyzdžius, pasiūlymus, kurie mūsų vertinimo atrodo tinkamiausi, tačiau atsakingi asmenys dirba čia, dirba taryboje bei komisijoje. Naujoji sutartis nacionaliniams parlamentams numato naują galimybę pagal subsidiarumo principą. Bet viskas išplaukė iš šio parlamento ir tarybos pasiūlymų. Mes su malonumu jums pateiksime pavyzdžių ir pasiūlymų, tai jau buvo padaryta, tačiau audito rūmai turi tik tai rekomendacinę funkciją. Bet mūsų rekomendacijos turi būti grįstos patikimais audito metu surinktais įrodymais. Na, o tai ar e, tie pasiūlymai bus perimti, jau priklauso nuo kitų institucijų. Bet čia reikia ir bendradarbiavimo su kitomis nepriklausomomis į mūsų panašiomis institucijomis, kurios taip pat turėtų būti suinteresuotos keisti ir gerinti ES finansų valdymą. Ačiū. Dėkojam pirmininkui Kalderai už tai, kad mums pristatė audito rūmų 2010 metų darbo programą ir taip pat dėkoju komiteto nariams už užduotus klausimus. Dabar siūlau perėti prie 20-ojo e, darbo tvarkės punkto ir Europos audito rūmų nuomonė dėl finansų valdymo gerinimo. Žodį suteikčiau Josefui Bonicijai. Ačiū, ponė pirmininkė. Man visada Labai džiugu dalyvauti jūsų komiteto posėdžiuose ir dalintis nuomonėmis. Aš turiu pasakyti, kad tai, ką pirmininkas, kaip sakė mūsų pirmininkas, šio dokumento parengimo priežastis būtent ir buvo šio komiteto darbas ir jo nuomonė. Čia yra kalbama apie tai, kaip mes suprantame įvairias problemas ir rizikas ir iššūkius, kurie mūsų laukia ir laukia. Šis dokumentas yra tik tai 17 septynių puslapių nėra toks ir ilgas. Todėl mes tikimės, kad visi komisarai perskaitys šį dokumentą ir jis bus tikrai atidžiai jų išnagrinėtas, o ne jų asistentai peržiūrės dokumentą ir jiems pateiks tik tai santrauką, kadangi dokumente yra išvardinta keli iššūkiai, kuriuos reikia ypač atidžiai išnagrinėti ir imtis veiksmų dėl jų. Kaip jūs ir matote, komisija nuo 99 metų pradėjo šitą vidaus administravimo reformos programą ir taip pat keletą kitų iniciatyvų, kurios buvo skirtos pagerinti ES fondų panaudojimo kontrolę ir taip pat reformuoti ES biudžetą. Bet tuo metu, kai buvo pradėta ši programa, dar tiek ataskaitų nebuvo parengta, kiek yra dabar. Tad iš tiesų, tai čia jau padarėme pažangą. Ir Auditorumai taip pat yra pateikę ataskaitas dėl to, kur buvo padaryta pažanga, gerinant vidaus kontrolę komisijoje, tačiau audito rūmai ir toliau praneša apie pakankamai daug klaidų e, gana svarbiose biudžeto srityse po vakarykštės diskusijos galbūt reikėtų keletą minučių skirti pristatyti jums tas sritis. Nes vakar po diskusijų atsidūriau gana sudėtingoje situacijoje. Visų pirma, pažvelgėme tiesiog į pirmąjį stulpelį. Čia yra ypatingieji vertinimai. Čia yra išvardinti svarbiausi elementai, kuriais remiantis yra vertinama, ar programos veikia efektyviai ar ne. Nes dvi svarbiausios rytis tai yra pajamos, įplaukos ir administracinės išlaidos. Visos kitos išlaidos yra suskirstytos gana aiškiai. O pirmosios dvi dalys sudaro tik 6, 6 procentus visų išlaidų. Dėl to aš manau, kad spalvas stulpeliuose turėtų būti šiek tiek kitokios. Daugiau grafų turėtų būti pažymėtos kaip efektyvios, tai yra žalia spalva. Kai mes sakome, kad kažkuris rytis yra iš dalies veiksminga, tai reiškia, kad audito rūmai išvelgia kažkokius nesklandumus įgyvendinant biudžetą tose srityse. Todėl man tikrai neramu matant tokią lentelę. Ji rodo, kad mūsų laukia daug darbo ir tas darbas tenka ne tik tai komisijai, kadangi e, ES biudžetas yra valdomas ne vien tik tai komisijos. Informacija susidaro iš to, kaip atsakingosios institucijos valdo gaunamas iš ES lėšas ir kaip veiksmingai jos pasiekia galutinius naudos gavėjus. ir tikrai lentelės rezultatai nėra patenkinami. Aš nežinau, kiek kainuoja priežiūros sistemos, bet jos be abejo kažkiek kainuoja. Ir klausimas, ar mes už tas išlaidas gauname pageidaujamą naudą, manau, kad atsakymas būtų ne. Todėl reikia pažiūrėti, kaip reikėtų pagerinti šių sistemų e, veiksmingumą metinė veiklos ataskaita mums suteikia e, informacijos, kurią remdamiesi galime ieškoti sprendimų, tačiau turime būti atidus, nes kartais tos išvalgos pateikiamos metinėje veiklos ataskaitoje yra pernelyg optimistinės. Šiais metais svarbama, ar, kalbama apie tai, ar e, Graikijos situacija susiklosti dėl to, kad iš, e, tai ji buvo neišvengiama ar dėl to, kad e, nebuvo kreipiama pakankamai dėmesio į įspėjamosius ženklus, kurie jau buvo jaučiami Graikijoje. Ir mes manome, kad vis tik tai metinės veiklos ataskaitos nepateikia pakankamai įrodymų, pakankamai informacijos. Todėl manau, kad būtų labai naudinga įvertinti ir patikrinti, kaip IAK sistema e, veikia visose valstybėse narėse. Nes nacionalinės sistemos yra mūsų bendros sistemos dalis. Ir jeigu tos sistemos kiekvienoje valstybėje narėje neveikia taip, kaip turėtų veikti, tuomet kolegos mums reikia kažką daryti. Reikia teikti rekomendacijas valstybėms narėms. Taigi iš tiesų turime sutelkti daugiau dėmesio į šį aspektą. Uh, Antrajame stulpelėje šios lentelės matome pagerėjimą. Žinoma, čia taip pat išlieka keletas iššūkių. Į bendrą vaizdą įsijungia naujos valstybės narės, kurios turėtų būti atidžiau vertinamos, at, jų sistema turėtų būti atidžiau peržiūrima tam, kad būtų galima sumažinti nevienodumus kaip galima labiau. Trečiajame stulpelėje matome vieną grafą, kur ir nurodytas, e, nurodyti duomenys daugiau negu 5 procentai jį pažymėta raudonai. Tačiau mes e, konkrečioje informacijoje randame kai kur tos duomenys netgi 11 procentų. E, Ir e, ta informacija iš tiesų yra patikima. Ir mes esame 95 procentais įsitikinę, kad tose sritise bent jau 11 procentų e, įmokų nebuvo išmokėta. Ir vertinant laikotarpį nuo 2000 iki 2006 metų ir net šiais metais beveik maždaug du trešdaliai tik tai lėšų yra panaudota tinkamai. Ir mes labai tikimės, kad situacija gerės ir labai laukiame su... laukiame rezultatų, kuriuos mums pateiks minidas. Iš tiesų ši praktika yra labai naudinga. Jos metu yra atliekama analizė, tarsi toks ribotos imties testas atliekamas, įvertinantis, kaip veikia ES sistema. Žinoma, ta analizė yra šiek tiek ribota, galbūt dar kol kas reikėtų rezultatus vertinti atidžiai, bet naujojų finansinio programavimo laikotarpiu mes bent jau manome, kad naujasis e, programavimo laikotarpis uh, bus naujas, nauji, naujos taisyklės bus taikio, taikomos ir galbūt situacija pagerės. Ir komisija buvo iniciatyvi ir pareiškė, kad ji iš tiesų nori matyti, kaip veikia, kaip veiks naujoji sistema. Aš manau, kad tikrai geras toks optimizmas, bet turėtume būti vis tiek pakankamai atidus. Nes finansinės inžinerijos srityje yra įvairiausių inovacijų siūloma, galbūt jos bus mažiau problemiškos, jos bus dėgiamos tik tai 15 valstybių narių, kurios to pageidavo, ne visose valstybėse narėse. Bet aš nemanau, kad turėtume nusiraminti, turime būti atidus. Būtų labai gerai, jeigu visų metų rezultatai būtų teigiami ir aš dėl to raginčiau komisiją atlikti įvairius tokius sistemos vertinimus ir kitais metais. Jie yeah. tai būtų labai uh, naudinga planuojant mūsų tolesnę veiklą. Ir taip pat, kai iškyla problemos auditavimo srityje, dažnai yra daroma taip – yra atliekami tiksliniai tikrinimai. Tiksliniai reiškia, kad galbūt yra vertinama vienas rytis arba viena šalis arba viena programa, bet tikslinis vertinimas yra skirtas tam, kad būtų identifikuotos konkrečios problemos. Ir tai to rezultatus būtų galima panaudoti geriau generaliniai direktoratai galėtų rimčiau žiūrėti į tokių tikrinimų rezultatus. Iš tiesų atliekama nemažai auditų, bet dažnai, jeigu kurioje nors rytyje yra nustatomos problemos, būtent tokios e, praktikos metu, kaip ir buvo padaryta struktūrinių fondų srityje, būtų naudinga tikrai daugiau dėmesio sutelkti į tas problemas ir suplanuoti jų sprendimo būdus. Pone Greslink kažkada yra sakiusi, kad mes norėtume, kad e, šiandieną sakė, kad norėtume, kad audito rūmai mums suteiktų daugiau informacijos dėl situacijos įvairiose valstybėse narėse. Aš galiu Jums atsakyti, kad na, tai nebūtų mums labai lengva dėl to, kad mes turime ribotus išteklius. Bet iš tiesų tai būtų labai svarbus dalykas, siekiant užtikrinti tinkamą lėšų administravimą. Reik, jeigu geriau matytume, kas vyksta su pinigų srautais e, į įvairias valstybės nares ir jeigu galėtume įvertinti, kokiu konkrečiu veiksmu reikėtų juose imtis. Tos rytis, kur e, nereguliarumo lygis yra labai aukštas, tai yra sanglauda, išorės pagalba, plėtra ir e, vystimas. Šiuose srityse yra pakankamai daug pažeidimų. Ir kaip ponas Kaldera sakė, vis tik tai nors e, tų pažeidimų skaičius čia yra didelis, bet situacija gerėja, ypač kaimo plėtros srityje. Taigi, tai jo pagerėjimai, žinoma, yra džiuginantis, tačiau pažeidimų skaičius yra pakankamai grėsmingas. kokie tai yra pažeidimai. Tai yra netinkamos paraiškos, per didelis kaštų identifikavimas, nesilaikimas reikalavimų, pagal kurios turi būti pateikiamos paraiškos, taip pat nesilaikimas viešųjų pirkimų taisyklių. Čia galėčiau pasakyti, kad galbūt tas taisyklės reikėtų paprasčiausiai supaprastinti. Valstybėse narėse yra gana skirtingos ir sudėtingos viešųjų pirkimų sistemos. Ir Europos lėšų panaudojimui. Ir aš manau, kad iš to visos problemos ir kyla. Jeigu pažiūrėtume į struktūrinių fondų sritį, čia yra viena iš sričių, kurioje matome daug, daug problemų. Jos atsiranda būtent dėl tų sudėtingų sistemų. ir taip pat atitikimo tinkamumo kriterijai yra pakankamai sudėtingi. Girdime iš valstybių narių kartais tokias nuomonės, kad negalima atitikimo kriterijų pernelyg supaprastinti. ir jie palieka tos kriterijus pakankamai sudėtingus tam, kad lėšas galėtų nukreipti į konkrečias sritis. Bet aš manau, kad jeigu proble, jeigu e, taisyklės yra pernelyg sudėtingos, tai tikrai kaip gali būti tikras, kad pasieksi tokių tikslų, kokių nori. Tiesiog situacija tampa pernelyg sudėtinga. O tai juk nėra mūsų tikslas. Kaip sumažinti pažeidimų skaičių? Kaip sakiau, metinė veiklos ataskaita turėtų būti patobulinta. Iš tiesų, šios ataskaitos yra puikus žingsnis pirmin ir Labai gerai, kad direktor, generaliniai direktoriai atsakingų institucijų turi e, teikti tokias ataskaitas, tačiau juose nepakankamas dėmesys yra skiriamas į esamas problemas. Kartais tos ataskaitos būna pernelyg optimistinės, kaip sakiau, Graikijos atveju. Prieš e, iš pradžių e, buvo kilę šiek tiek nuogastavimų dėl Graikijos padėties, bet paskui tie nuogastavimai buvo tiesiog užmiršti. Ir matome, kokia susiklosti dabar situacija. Dėl to susidaro problemos ir dėl lėšų susigražinimo. Pagrindinė informacija yra pateikiama medinėse veiklos ataskaitose. Šios ataskaitos dabar yra gilesnės ir išsamesnės negu buvo anksčiau ir iš jų matoma, kur yra tam tikri persidengimai reikalavimų ir panašiai. Ir komisija visą tai gali matyti iš metinių ataskaitų, tačiau turėtų būti skiriama daugiau dėmesio į juose pateikiamą informaciją. Aš čia tikrai nekritikuoju komisijos, manau, kad ji atlieka pakankamai naudingą darbą ir gerą darbą, tai dalinamasi turimą informaciją, tačiau kai reikia planuoti lėšų susigražinimą remiantis metinėmis ataskaitomis, pasimato, kiek ataskaitose pateikiami skaičiai yra patikimi, kiek jais tikima. Todėl, jeigu įmanoma, aš manau, kad reikia tikrinti ataskaitose pateikiamus skaičius. Manęs vakar kažkas paklausė, ar tikrai paminėjo keletą skaičių ir pasakė, ar tai tiesa. Aš tiesiog pasakiau, aš tokių skaičių nesu niekada girdėjęs. Dėl to manau, kad e, visi duomenys turėtų būti pateikiami vito, e, visoms interesuotoms šalims. Į ataskaitas yra įtraukiama informacija apie tam tikrus skaičius, kurie yra audito rezultatai ir jais reikėtų iš tiesų remtis. Kitas punktas, kitas rytis, kur dirba komisija, tai yra finansinių pataisimų ir e, lėšų susigražinimo mechanizmų tobulinimas. Iš tiesų, jau keletą metų matėme, kad nepakankamai dėmesio buvo skiriama tam, kiek kainuoja kontrolės mechanizmas. Ir dėl to e, reikėtų atnaujinti šį mechanizmą, jeigu jis kainuoja per daug Tai tiesiog tikrai neturėtume sėdėti rankų sudėję ir sakyti, kad na taip, išlaidos yra per didelės, bet kągi mes galime padaryti. Reikia imtis veiksmų. Ir kontrolės sistemos kaštai yra svarbus klausimas. Ir galbūt tą, programą, tą kontrolės sistemą reikėtų supaprastinti tam, kad e, išlaidos būtų mažesnės. Ši kita schema turėtų padėti mums visiems suprasti apie tai, ką mes čia kalbame. Mes matome pažeidimų lygį ir dvi veikiančias ją jėgas, du spaudimos, dvi spaudimos rytis. Vienas tikslas yra sumažinti pažeidimų uh, skaičių, o kita tendencija yra pad, vienais atvejais mes matome sumažėjusių pažeidimų skaičių, kitais atvejais matome padidėjusių pažeidimų skaičių. Komisija dar pernai yra sakiusi, kad iš tiesų net naudojant dabartinius mechanizmus galima sumažinti pažeidimų lygį. Tad iš tiesų iš čia jaučiame spaudimą. Kitas spaudimas kyla iš kitos pusės, tai yra pagerinti lėšų susigražimo lygį. O tai būtų galima padaryti patobulinus struktūros valdymą ir geresnį taisyklių taikymą. Čia kalbu ne vien tik apie naudingesnės ir tikslesnės informacijos reikalavimą, bet taip pat ir užtikrinimą, kad būsime tikslesni. Viena didžiausių problemų susijusių su susigražinimais yra ta, kad kad nėra aišku e, nuo, naudos gavėjams, kada jau bus įgyvendinamas lėšų susigražinimas. Ir jie nejaučia, kada, kuo skiriasi tiesiog informavimas apie galimą sus, lėšų susigražinimą, išieškojimą ir lėšų susigražinimo konstatavimo aktas. Dėl to e, lėšų gavėjai bando visai išvengti būsimo lėšų susigražinimo ir išieškojimo, keičia vienus projektus kitais arba to keičia patį e, projektą. Tad čia mes tikrai jaučiame, kad valstybėse narėse vyksta labai daug veiklos bet iš tiesų tai, kas vyksta, nėra tai, kas turėtų vykti. Ir iš tiesų mūsų tikslas būtų sumažinti tą skirtumą tarp šių dviejų spaudimo krypčių. To nepavyks mums padaryti per naktį, reikės laiko. Žemės ūkio srityje, kur situacija yra geresnė, tam, kad ji pagerėtų, prireikė 6-7 metų. Aš prisimenu tuos laikus, kai buvo pradėta tobulinti kontrolės sistema. Iš pradžių netrodė, kad viskas vyks labai greitai ir praėjusiais metais jau pamatėme, kokie yra teigiami rezultatai. Tad kolegos, iš tiesų, nereikia manyti, kad turime neribotą laiko kiekį gerinti situacijai, tačiau turime ieškoti, kaip reikėtų e, mūsų pageidavimo tikslo pasiekti kaip galima greičiau, galbūt įvardinti padidintos rizikos šalis, į kurias reikėtų sutelkti dėmesį ir ten atlikti tikslinius tikrinimus. Dar e, vienas e, mūsų parengto dokumento aspektas yra ypatingų jų ataskaitų peržiūrėjimas. Manau, kad juos reikėtų uh, išanalizuoti konkrečiau ir pažvelgti, kaip galėtume juose pateikiamą informaciją panaudoti geriau. Dažnai um, tos reformos tiesiog nėra pakankamai vertinamos, kaip pirmininkas minėjo, tos 20 ar 40 ataskaitų, kad jos tikrai bus sunku išnagrinėti per ateinančius metus. Uh, bet joms reikėtų skirti daugiau dėmesio. Išlaidų programos mūsų nuomonė nesukuria pageidaujamos pridėtinės vertės Europos lygių. Todėl joms reikėtų skirti daugiau dėmesio pačiai jų savokai, kas jos tokios yra, nes jų galiausiai ES lėšos neturėtų pakeisti nacionalinių lėšų. Jos turėtų sukurti didesnę vertę, pridėtinę vertę. Tai ir yra vadinama pridėtinė vertė Europos lygių. Ir ši Europos lygių gaunama pridėtinė vertė turėtų būti konkrečiau apibriešta. Iš tiesų, tai nėra toks jau lengvas darbas. Galbūt būtent šiai savokai nebuvo skirta pakankamai dėmesio. E, reikėtų tą savoką apibriežti aiškiau ir tai bus užduotis tiek komisijai, tiek parlamentui. Būtent todėl mes ir paminėjome šitą punktą savo dokumente. Kitas aspektas yra tai, kad labai daug programų tikslų yra pernelyg platus, nepakankamai konkretus ir kartais prieštarauja politiniams tikslams. Ir kai kartais yra įvertinami rezultatai su pirminiais tikslais, paaiškėja, kad pirminiai tikslai paprasčiausiai nebuvo įgyvend... E, įgyvendinami apskritai. Kitas aspektas yra tai, kad yra neaiškus, e, neaiški logika, kuo susiję, susijusios finansuojamos veiklos ir trokštami rezultatai. Visą tai yra minima mūsų ypatingoje ataskaitoje, ten yra dar daugiau įvairių aspektų. Toliau nėra aiškus e, vaidmenys ir atsakomybės, ypač ten, kur yra valdymo pasidalinimas ir plėtros pagalba teikiama. Taip pat yra nepakankamai efektyvi stebėsena ir vertinimo sistema, taip pat nepakankama prieiga prie dokumentų ir informacijos. Taigi, ko reikėtų padaryti, ką reikėtų padaryti toliau? Reikėtų toliau toliau pasvarstyti, kaip būtų galima geriau įgyveninti europinės pridėtinės vertės principą. Aš žinau iš komisijos, kaip minėjo ponas Baroso ir kiti, kad tai yra labai įdomi sritis ir svarbi visai Europai. Kaip bus planuojami ir peržiūrimi kontrolės veiksmai, reikėtų omenyje turėti tikslų aiškumo, paprastumo, re, e, įgyvendinamumo, skaidrumo ir atskaitomumo principus. Ir žinoma, komisijos eksantį vertinimo ir poveikio vertinimo praktika turėtų būti ir toliau stiprinama. Paprastai komisijos reikalavimai yra daug konkretesni negu nacionalinių atsakingų institucijų reikalavimai. Bet tai visiškai nekeista, nes juk čia kalbame apie europinės lėšas. Tad manau, kad Europos komisijos vertinimo praktika turėtų būti, svert, e, turėtų būti stiprinama. Taip pat komisijos e, apžvalga turėtų būti pabaigta iki tol, kol bus pradėtas naujosios finansinės perspektyvos planavimas. Taip pat e, biudžeto planavimo ir išlaidų planavimo uh, E, kokybės gerinimas turėtų būti vienas pagrindinių prioritetų. Ir vakar ir ankstesniuose posėdžiuose tapo aišku, kad šis prioritetas iš tiesų yra vienas svarbiausių. Ir čia tiesiog yra mąstysenos pasikeitimas, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti E, kokybei lėšų planavimo ir biudžeto planavimo, o ne tik tai grinai gaunamoms sąskaitoms faktūroms ir pasiekėmiems rezultatams. Taip pat e, reikalingas išmanus reglamentavimas, smart regulation, tai yra pono Baroso terminas. Iš tiesų, aš jam pritariu, kad mums reikia tokio išmanaus reglamentavimo. Ir, žinoma, taip pat reikia toliau plėtoti e, priimtinos rizikos savoką tai mums suteikia iš tiesų progą dar kartą išvelgti, pažvelgti į kaštus ir gaunamą naudą, įvertinti mūsų dabartinę padėtį ir apsibriežti, ką reikėtų nuveikti konkrečiai tam, kad pasiektume geresnės pusiausviros tarp išlaidų ir gaunamos naudos, tam, kad europinės lėšos nebūtų išvaistomos, o kad kontrolės mechanizmui būtų skiriamas reikalingas lėšų kiekis, ne per daug jų ir kad kontrolės rezultatai būtų iš tiesų panaudojami maksimaliai. Taigi, kolegos, toks yra komisijos parengtas dokumentas ir mes tikimės, kad jis jums bus naudingas, tai bus tarsi gairės ir taip pat naujiems komisarams jis bus naudingas. Dėkui. Grazie, apriamo la discussione. L'onorevole Gressle. Ačiū, dabar pradedame debatų raundą, ponė Greslė. Ačiū, ponė Buničiai. Čia ko gero jūsų vienas paskutinių pasirodymų, kadangi baigėte įti savo kadenciją. Dėl to labai apgėlestau ir norėčiau pradėti nuo padėkos jums, nes jums tikrai puikiai pavyko e, padaryti metinės veiklos ataskaitas aiškesnės, suprantamesnės, jos mums atvėrė akis toms problemams, kurias um, reikėtų įvardyti, kalbant apie biudžeto finansų valdymą. Na ir turiu klausimą. Vakar vyko apsikeitimas nuomonėmis su regioniniu klausimu generaliniu direktoratu ir klausiau jūsų, kokia yra situacija su neišmokėtomis sumomis. 2008 metais lik buvo paž... įrašytas skaičius 2,7 milijardo išnašoje, jeigu pamenu gerai. Ir turėtų būti taip pat skaičiai um, pateikiami dėl susigražinimo. Kiek iš tiesų e, iš tų klaidingų išmokų yra susigražinama? Ar buvo susigražinama 2008 metais? Nuo 2000 iki 2006 metų e, tie skaičiai yra gana aiškus, susipažinus esu su jais, bet norėtųsi žinoti apie 8 metus ir taip pat jūsų požiūrį į šią, problem, šią, šią problemą. Ir kuo ilgiau ją nagrinėjau, tuo labiau išvelgiu, kad, išvelgiu nenuseklumo. Jau penktus metus man dalyvaujant komitete mes apie tai kalbame. Imkime pavyzdį Bulgariją. Niekada daugiau negu 8 procentai lėšų nebuvo išaldyti. Ir Bulgarija visgi prarado dalį lėšų, dėja, bet visgi nie, nieko nenaudinga yra sistema, kuri niekaip nepasitarnauja valstybėms narėms. Mes praktiškai kartais net karučiais tiesiog vežame pinigus tačiau valstybė narė atitinkama niekuomet nedarė iš savo um, darytų klaidų jokių išvadų, nieko nepasimokė. Ir um, man įdomu būtų, kaip jūs šią problemą vertinate, ką mes galėtumėm nuveikti. Specialiosios ataskaitos šiame dokumente yra susijėtos jūsų su metinė veiklos ataskaita, tai yra įdomu, Bet, mėly kolegos, tikrai nesu pasiryžusi, pasiryžusi dar penkerius metus skirti tam, e, ką darėme ankstesnius penkerius metus, tai yra e, diskutuoti nuolat e, nieko neveikiant ir nedarant jokių aiškių išvadų. Ačiū poniai Kreslio. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti, ponas Liberatski? Dziękuję bardzo. Chciałem bardzo krótko, bo po wystąpieniu pana Boniciwa. Labai ačiū. Trumpai pasakysiu, kad jis e, išklausęs pono Bunyčiai e, pranešimo susidariau dviejopą nuomonę. Kartais, kai kažkas palieka savo darbo vietą, atskleidžia kažkokios e, naujos informacijos, kita vertus liūdna, kai iš darbo pasitraukia geras specialistas. Taigi, koks būtų jūsų pasiūlymas? Kaip manote, ar nereikėtų atidėti sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, kol komisija nepateiks savo galtinio sprendimo? Ne visai supratau jūsų pozicijos, ponia Jala. Dėkoju, ponia Beničiai. Jūs paliekate mums e, tam tikrą palikimą bet lieka ir labai didelių klausimų, neišspręstų problemų. Pirmiausia, kila klausimas, kokia yra europinės politikos pridėtinė vertė. Jūs e, sakote, kad tos pridėtinės vertės nedaug te pasiekta. Kaip jūs ją įsivaizduojate? kaip galėtume tą europinę pridėtinę vertę sukurti gyvendindami savo politiką. Pavyzdžiui, gyvendindami transporto politiką, juk kai kurios valstybės yra labiau suinteresuotos investuoti į uh, transportą, kitos mažiau. Jūs iškėlėte esminių klausimų. Pasis Mes pasisakome už kai kurių politikos ryčių renacionalizavimą, skaitant ir sanglaudos politiką. Kaip jūs iš savo patirties įvertintumėte tą pridėtinės vertės siekį? per ateinančius metus turėtumėm orientuotis į šį tikslą. Dėkuoju. Dėkuoju, ponas Gaja. Pirmiausia, norėčiau prisijungti prie kolegos, kolegų padėkos žodžių Jums, ponė Buničiai. Aš taip pat labai apgailestauju dėl to, kad Jūs šias pareigas paliksite asmeniškai ir taip pat, manyčiau, SRD frakcijos vardu galiu pasakyti, kad galbūt jums ir neinant šių pareigų mes galėsime su jumis susisiekti, norėsime tą padaryti ir su jumis pasikonsultuoti. Aš beje netgi esu įrengęs privatų citatų muziejų, renku citatas į tą muziejų, kai kas nors labai įdomiai, gražiai apibūdina e, problemas ir padaro tai paprastai ir aiškiai. Mm, bet jūs tai darydavote paprastai šiek tiek sudėtingiau. Už tai, ką norėčiau pasakyti, tas pažeidimų mažinimas kurios siekiame, yra susijęs su dviem dalykais. Viena vertus pačių klaidų mažinimas, čia supaprastinimas galėtų būti vienas iš taikomo požiūrių. Kita vertus, taip pat e, stengiamasi didinti susigražinimo rodiklį. Apie tai jau kalbėjo kiti kolegos, aš, tada aš neišsiplėsiu. Man būtų svarbu, kad pateiktumėte savo mintis dėl supaprastinimo, e, ypatingai e, pajamų srityje. Dėkuoju. Toliau suteiksiu žodį ponui Beničiui, kad apibendrintumėte. Dėkuoju. Gavau keletą tokių nelengvų klausimų. Gerai, išieškomos sumos. Kiek lėšų buvo sumokėta be pagrindo? Tai yra sudėtingas klausimas. Mes bandome per metus išanalizuoti e, tas finansuotinas rytis, finansavimo finansinį poveikį ir ekstrapolacijos pagrindų analizuoti lėšų pagristumą. Tai daroma per kalendorinius metus. Tačiau suprantama, kad problemos e, tęsiasi ne vienerius metus ir dažnai korekcijos pradedamos taikyti daug vėliau. Tačiau iš tikrųjų dažnai problema pra, atsiskleidžia per ilgesnį laikotarpį. Taigi mums labai svarbu koordinuoti e, veiklą susijusią su išieškojamomis sumomis. Komisija kalba apie daugiametę programą. Mes e, turime ją orientuotis. Čia turbūt reikėtų kalbėti apie 3-5 milijonus išieškomų sumų. Mm, aišku, reikėtų pasižiūrėti į sąskaitas. Jų neturiu, bet Galbūt sanglaudos rytyje tokių išieškomų sumų galėtų būti apie 900 milijonų. Esame atlikę auditus ir nustatę tokias sumas, taigi šioje srityje reikia daug didesnio apdairumo dėl, pro, dėl panaudojimų sumų. mes minime minimales sumas. Bet e, supraskime, kad statistika kartais klysta, nurodydama vidurkinės sumas, o tikrosios gali būti aukštesnės nei vidurkis. Taigi, pasinaudodami statistinę vertę mes galime nustatyti tikrąją vertę, tačiau dažnai ji nebus tiksli. Taigi teismas yra maždaug e, sakęs, kad mažiausiai 11 procentų lėšų turėtų būti išieškomos. Tai atitiktų maždaug 6 milijardus eurų bet vėlgi tai yra visiškai atskira veikla. Mes kol kas neturime labai tikslių paskaičiavimų, tačiau tai nereiškia, kad jie nėra teisingi. Tačiau tam, kad pateiktume detalų atsakymą, reikia daugiau padirbėti su šiais skaičiais, kas nėra lengva kalbama apie kelis milijardus, bet atsižvelgime į daugiametį išieškomų sumų elementą. Ir nepamirškime, kad kol kas turime vidurkinius dydžius, o tikrosios sumos gali būti aukštesnės. Taigi mes e, viešiname tam tikras samatas, tačiau kol kas sunku tas sumas būtų išreikšti konkrečiai skaitinė vertė eurais. Ir aš tikrai nenorėčiau dabar eiti į tuos techninius aspektus, tačiau vis dėlto išvada tokia, kad buvo sumokėti pinigai, kurie neturėjo būti sumokėti. Bet galbūt kai kuriais atvejais programų laikotarpiai jau baigėsi, um, sąskaitos jau yra uždarytos, o kartais tie laikotarpiai būna mažiau tikslus ir nustatytini. Taigi iš parodytos diagramos parodžiau, kad patiriame tam tikrą spaudimą dėl išieškojimų, tačiau tai, kas daroma dabar, nėra pakanka. pakankama. Maždaug kalbėjau apie minimalų 11 procentų dydį, tai yra ta riba, nuo kurios turėtume pradėti darbą. O dabar perikime prie pono Liberatskio klausimų ar, reiktų, ar reikia laukti. Aš apie tai kalbėjau praeitą kartą. Šiais metais pastebime pagerėjimą palyginti su ankstesniaisiais metais. Anksčiau kalbėjau, kad palyginti su prieš tai buvusiu laikotarpiu vėlgi pasiekta pažangos, bet ar jos pakanka? Aš pasakyčiau, kad rezultatai iš esmės pasikeitė pozityvę prasme. Ir klausimas toks, ar turėtume eiti tuo keliu, kuris pasirinktas, o galbūt turėtumėm paprašyti pateikti planą apie tai, kaip planuojame gerinti situaciją per ateinančius metus. Kolegos, jeigu manote, kad laukdami iki metų pabaigos sulauksite sprendimo, nemanau, kad esate realistai. Sprendimas yra sudėtingas įvairialypis ir reikalauja valstybių narių dalyvavimo. Galbūt greitai jų bus daugiau nei 27, kai kurios funkcijos yra padalintos E, ir tenka ne vienai institucijai, taigi e, svarbu siekti supaprastinimo, nors tai yra sudėtinga tokioje aplinkoje. Kartą kreipiausi į komisarą Kalas su klausimu, kodėl neįmanoma supaprastinti universitetų um, atliekamų mokslinių tyrimų finansavimo taisyklių. Štai kai aš savo šalyje buvau ministras, kuravęs šią sritį, siūliau tam tikrus supaprastinimo veiksmus. Bet komisaro atsakymas buvo toks, kad e, Europinė sistema yra labai sudėtinga. Kai kurios švietimo sistemos leidžia padengti administracinės papildomas išlaidas. Ir aišku, esant tokiai sistemai, mokslininkas tyrėjas bandys kiek įmanoma didesnę savo išlaidų dalį pritempti prie administracinių išlaidų bet kitos sistemos, pavyzdžiui, orientuotos į pačių tyrimų išlaidų finansavimą. Jeigu, sakykime, bendras projekto biudžetas yra 10 tūkstančių eurų, o administracinės išlaidos 7, tai pats projektas, pats mokslinis tyrimas netenka prasmės. Panašių pavyzdžių galime rasti ir socialinio fondo panaudojimo srityje kartais um, atsiskaitoma teikiant sąskaitas faktūras, kartais kitaip. Taigi komisaro atsakymas buvo toks, kad valstybės labai skiriasi. Pavyzdžiui, tarybos metu ministrai pradeda minėti kiek kainuoja vienokie ar kitokie tyrimai vienokio, vienokiose ar kitokiose universitetuose. Ir tas supaprastinimas pats tampa sudėtingu. E, labai sunku parengti tam tikrą vidurkį, kartais e, išlaidos yra didesnės, kartais mažesnės, kartais einama kūrybingesnių kelių, <clears throat> bandant ieškoti kažkokių išeičių, bet atsiranda galimybių nukrypti nuo nusistovėjusių nuostatų ir mes uh, tiesiog pakliūname į tokį užburtą ratą. E, reikalavimai yra, taisyklės yra, bet mes tikrindami nustatome tai, kad jų nebuvo laikytasi. Ar tai yra sukčiamo atvejai? Ne. Tačiau ar gerai, kai tokios taisyklės yra taip apeidinėjamos? Ne. kartais teikiami nepagristi prašymai kompensuoti išlaidas. Na, o žmogus yra kūrybinga būtybė ir kartais netaip ir sunku e, surasti būdų, kaip maksimaliai pasipelnyti iš tokių fondų. Bet juk e, einama paprastu e, ekonominio pelno maksimizavimo keliu, tai yra ekonomikos dėsnis. Žmogus visada sieks uždirbti daugiau, bet mes neturėdami griežtų taisyklių suteikiame plačias interpretavimo ribas ir tarsi švaistome lėšas. O kontrolės sistemos yra nepajėgios uh, tokių o, nukrypimų aptikti. Taigi pats supaprastinimas, kai procesas tampa sudėtingu. Būta įvairių pasiūlymų, kurie padėtų pagerinti situaciją, bet kol kas tai nėra padaryta. Na ir paskutinė pastaba dėl rezultatų. Aš manau, kad mūsų e, specialiosios ataskaitos yra svarbios dėl to, kad jos orientuotos į ekonomiškumą, veiksmingumą ir efektyvumą. Būtent efektyvumas yra tas rezultatų a, skaičius ar kiekis, palyginti su pirminėmis užduotimis. Taigi atliekant peržiūrą, a, taisant finansinį reglamentą, užuot orientavusis į sąskaitas faktūras ar kompensuotinų išlaidų kriterijus ar e, kiekį, reikėtų numatyti reikalavimą pateikti išlaidų samatą, o ES nustatytų finansuotiną dydį. Pavyzdžiui, jeigu projektas kainuoja 10 milijonų eurų, ES iš savo biudžeto e, padengtų 6 procentus išlaidų su sąlyga, kad e, e, konkurso būdu bus patvirtintas tinkamiausias projektas ir jis bus įgyvendintas. Tokiu būdu būtų einama tinkamiausių kelių, nebūtų viršėjamos numatytos išlaidos. Bet labai dažnai projektas įkainuojamas daug aukštesnė kaina nei iš tikrųjų yra jo vertė. Aš pats konkrečiai susidūriau su vėjais ar trejais projektais, kurie iš tikrųjų buvo įvertinti uh, daug brangiau nei kainavo. Taigi, ar yra galimybė išvengti tokių netitikimų? Aišku, yra. Bet ar tai a, įmanoma padaryti nieko nepakeitus? Manau, kad sunku peržiūrėti visus reikalavimus, visas teisinės nuostatas, reglamentus. A, sanglaudos politikos srityje, juk e, kai kurios institucijos pasisako prieš tokį keitimą. Komisija pagal visas taisyklės turi pateikti teisė, kurios projekto siūlymą, parlamentas bei taryba siūlyti pataisimus. Reikėtų tikėtis, kad galbūt kitame finansinėme laikotarpį mes pasirinksime kitą išeities tašką, bet sprendimas nėra paprastas. Daug pažangos, didelės pažangos pasiekta, aš manau, kad įmanoma būtų kai ką peržiūrėti. Pavyzdžiui, vakar mane nustebino tai, kad nors akcentuojamas naujas programinis laikotarpis, struktūrinių fondų gyvenimo prasme ir geresnio reglamentavimo tikslas, kuris, kaip tikimas, atneš geresnių rezultatų. Pats procesas yra lėtas. Ir kaip dėl uh, problemų atsiradusių ankstesnėme programavimo laikotarpėje, nes klaidų ligmuo bent jau du trešdaliai klaidų atsiras dėl ankstesnio programavimo laikotarpio. Taigi čia yra valdymo trūkumų. Galbūt, aišku, trūksta išteklių, trūksta valdymo galimybių visose 27 valstybėse sistemos skiriasi. Taigi bendroji sistema darosi ypatingai komplikuota. Taigi norėčiau paremti komisiją siekiančią gerinti savo žmogiškosius išteklius, kad būtų galima geriau valdyti šią sistemą. Mums, auditorumams, sunku atlikti tam tikrus bandymus. Niekam nepaslaptis, kad nuolatos vykdau diskusijas su kolegomis ir galbūt visai vertinga būtų sanglaudos fondus padalinti į dvi dalis. Tai yra sanglaudos fondai ir socialiniai fondai. G galbūt e, pirmajame ramstyje kaimo plėtrą reikėtų atskirti nuo žemės ūkio. mes manytumėm, kad atliekant tyrimus būtų lengviau, jei kaimo plėtros finansavimą vertumėm atskirai kaip atskirą bendrosios žemės ūkio politikos elementą. Tas pas pasakytina ir apie mokslinių tyrimų finansavimą. Pone Santalova kalbėjo apie agentūras jų yra tiek daug, kad mums kyla didelis iššūkis visas jas patikrinti, patikrinti detaliai. Bet kai kreipiamės e, su prašymais dėl išteklių, susidurėme su jų ribotumo problema. Na ir paskutinė pastaba. Eksperimentiniai nauji projektai taip pat reikalauja išteklių. Kaip tuomet elgiamės? Keturios valstybės narės teikia nacionalinės deklaracijas. Kaip jomis pasinaudoti? Kyla laiko problema, netgi turint rezultatus, kyla metodikos problema. Taigi mes parengėme bendrų auditų koncepciją. Susitarėme su trimis valstybėmis narėmis, kad kai jos atlieka analizę, mes e, galėtumėm dalyvauti e, priimdami informaciją ir informaciją, kurią valstybės nepriklausomai nuo mūsų naudoja rengdamos savo deklaracijas, galėtų būti pateikta mums, kad mes galėtume geriau vertinti e, situaciją. Tai yra naujas postumis. Anksčiau vykdydami veiklos auditą esame bendradarbiavę su nacionalinėmis institucijomis, tačiau DAS rengimo prasme bei atitikties prasme tokio bendradarbiavimo nebuvo. Taigi anksčiau dėl ribotų išteklių mes negalėjome tokių programų vykdyti, tačiau dabar dalyvaujant valstybėms narėms tokia galimybė atsirado. Taigi e, ir toliau bandysime tokiu būdu dalintis darbus, pasinaudoti patirtimi sukaupta valstybėse narėse ir mūsų institucijoje ir tokiu būdu geriau valdyti išteklius. Ačiū. Del... Dėkui. Dabar perkime prie 21 mūsų darbo atvarkės punkto 2008 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas dėl Europos agentūrų. Žodį suteiksiu, ponia poniai e, Matija, ji yra pranešėja. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš galbūt pirmiausia trumpai pristatysiu pranešimą, o paskui vieną kitą agentūrą konkrečiau pristatysiu. Pirmiausia, dėl paties pranešimo. Tai e, viena vertus reiktų užsiminti apie horizontaliasias problemas kai kurių agentūrų. E, kalbame apie e, veiklos išlaidų ma mažinimą, kai kurios agentūrose susidurama su problemomis, taip pat e, kyla problemų tinkamai elgtis su padidintomis lėšomis kai kurioms agentūroms. Valstybės narės turi tiesiognės įtakos patvirtinant biudžetą, tad į tą reikia atsižvelgti. Tuomet paminėtina Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras, Frontex agentūra, maisto saugos tarnyba. Eurojustas ir kitos. Taip pat kyla problemų dėl e, sutarčių e, sudarimo, nes reikia pakankamai pateikti informacijos, kad būtų remiamas agentūrų darbas. Na ir ypatingai paminėtina CEPO, Europos vaistų agentūra, Europos geležinkelių agentūra ir REFUND. Žmogiškų išteklių klausimas tikrai kelia nerimą, nes dažnai šis rytis priklauso nuo e, pačios agentūros Ir auditorumai neretai kritikuoja tai, kaip yra planuojamas darbas ir darbuotojų įdarbinimo strategijos formuluojamos. Ypatingai kalbant apie finansinės paslaugas tas pasakytina, o taip pat ir atrankos procedūros yra probleminės. Dėl būstinės nėra dažnai susidarytų, sus, susidarytų sutarimų, susitarimų su priimančiaja valstybė. Na, o dėl vidaus kontrolės e, čia nurodoma, kad agentūros turėtų pataisyti tuos trūkumus, kurie buvo užfiksuoti. Galbūt ten galės salės galėtumėte tyliau, nes man sunku susikaupti. tų rekomendacijų negalima, į tas rekomendacijas negalima lengva ranka numoti, reikės atsižvelgti. Ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo pranešime aš įtraukiau kai kuriuos aspektus ir taip pat IRS rekomendacijas, o tai leis parlamentui vertinti, ar agentūros tinkamai uh, E, perėmė rekomendacijas. Toliau drausminės procedūros norėčiau, kad būtų įsteigtas. Um, Įsteigta tam, įsteigtas tam tikras drausminių procedūrų centras, drausminė, drausmės komisija. Ir e, agentūros direktoriaus vaidmuo yra vienas iš pagrindinių Taip yra užtikrinamas nepriklausomumas agentūros ir jeigu norime pakankamai pažangos pasiekti, tai reikėtų apsvarstyti. Tai ar direktorius skiriamas tikrai turi pakankamai kompetencijos pareigas eiti. Komisijos vaidmuo. Agentūros yra nepriklausomos, bet turi tam tikros um, galios ir todėl reikėtų mažoms agentūroms padėti, kadangi jos uh, nėra tokios pajėgios. Tarp institucinis uh, dialogas ir padarytos išvados bus labai svarbios. Ir reikės palaukti be abejo pirmiausia darbų pabaigos prieš kuriant naujas agentūras. Ir man labai apmaudu dėl pirmosios vasaro komisijos e, deklaracijos, kur kalbama apie naujos agentūros įkūrimą. Tai būtų agentūra, nagrinėjanti ES teisės aktus atliekų tvarkymo srityje. Man kolegos sakė, kad neretai kolegų mm, įstaigų ir agentūrų steigiamų kompetencijos persipina, tad e, būtų protinga tikėtis, kad kai kurios agentūros bus tarpusavyje sujungiamos. Reikia pagalvoti taip pat apie tinkamą dydį agentūrų struktūrų ir santyki proporcinga tarp žmogiškų išteklių joms skiriamų ir pasiekiamo rezultato. Ir agentūros valdančioji taryba taip pat turi būti aptariama, turėtų būti po vieną atstovą siunčiama iš valstybių narių. Ir Pavyzdžiui, kai kuriuose agentūrose yra daugiau narių valdančioje taryboje negu apskritai darbuotojų toje agentūroje. Komisija turėtų taip pat e, užtikrinti, kad būtų, e, kad egzistuotų ir tam tikras balsų barjeras, sprendžiant įvairius klausimus. Be abejo, reikia taip pat leisti susidaryti ir savo nuomonę ir agentūra turėtų pateikti parlamentui ateityje palyginamąją lentelę. Norėčiau paraginti e, pateikti bendras strategijas ir siekti daugiau nuseklumo. Ir norėčiau pateikti taip pat e, tris pasiūlymus, kaip galima būtų padėti agentūroms. Dabar pereinu prie CEPOL policijos koledžo auditorumai 2007-2008 metais pateikė tam tikrų trūkumų dėl 2007 metų veiklos ataskaitos ir nuolat yra atkreipiamas dėmesys į, tam tikrų, į kai kurios pažeidimus, ypatingai viešųjų pirkimų atvejais. Žmogiški ištekliai netinkamai yra naudojami ir e, metinė ataskaita taip pat nėra pakankamai skaidri bei um, apskaitos vykdymas. siūlyčiau, kad visgi koledžo, Europos policijos koledžo atveju vykdymo patvirtinimas būtų atidedamas. Mm, dabartinis direktorius laikinasis eina pareigas nuo vasario 16 dienos ir pirmiausia reikia palaukti, kol normalizuosis situacija. Galimybė atidėti biudžeto įvykdymo patvirtinimą iki spalio mėnesio buvo paremta daugumos frakcijų. Pranešimo projekte parlamentas e, reikalauja iš e, administracinės CEPOL tarybos įgyvendinti rekomendacijas numatytas rezoliucijoje. Veiksmų planas turėtų būti įgyvendinamas iki iki dešimtų metų birželio 30 dienos. Ir norėčiau, kad auditorumai mums pateiktų taip pat ataskaitą, kiek įmanoma greičiau, kaip yra įgyvendinamos rekomendacijos. Toliau dėl Frontex. Tai labai svarbi sritis parlamentui kaip biudžeto tvirtinimo įstaigai. Kaip ir ankstesniais atvejais pasirodė, kad agentūra nepakankamai netinkamai elgesi su jai skiriamomis lėšomis, tokiamis didžiulėmis lėšomis ir Taip pat, beje, reikėtų visgi pabrėžti gerą bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir Frontex agentūros. Nes jos darbas, aišku, priklauso ir nuo to, kiek įsitraukia į darbą valstybės narės. Administracinių tarybų darbuotojų veiklos ataskaitos neteikiamos internete, tačiau tai skaidrumo vardant turėtų būti daroma ir turėtų galioti ir visiems ES organams. Dabar pereinu prie e, kitų agentūrų ir bendrų įmonių veiklos, kaip kad pirmiausia, pavyzdžiui, Galilėjo. Auditorumai pateikė um, e, per pateikė patikimumo pareiškimą. Tačiau mm, auditorumai nepatenkinti tuo, kad Galilėjo projektas vis dar atidedamas. Neaišku, kaip ateityje bus elgiamasi su šiomis programomis. Auditorumai nagrinėjo program, problemas E, administracijos rytyje ir pateikė rekomendacijas komisijai. Europos įstaigų vertimų centras. Šiemet kilo konfliktas tarp centro ir komisijos dėl darbdavio įnašų mokamų um, už darbuotojų pensijas, kadangi nustatyta, jog čia išleista pernelik daug lėšų. Norėčiau taip pat pateikti Libė komiteto nuomonę dėl Eurojusto veiklos. Buvo aptikta trūkumų dėl um, biudžeto koordinavimo ir taip pat darbo programos ir ne visos rekomendacijos, 26 anksčiau pateiktos, buvo įgyvendintos. Dabar bendros įmonės Cezar 2008 metų dietas buvo patvirtintas e, balandžio mėnesį 2008 metais, tačiau, yra, e, tačiau netitinka tikrovės, realybės. E, ši įmonė turėtų dar gerinti savo apskaitos vykdymą ir audito rūmai yra pateikę savo nuomonę dėl finansinio finansinės tvarkos, bet tai be abejo turi atitikti visų ES organų apskaitos tvarką. Taip pat turėtų būti įkurta vidaus kontrolės įstaiga, atitinkanti tarptautinius standartus. Na ir dabar dar ITER. E, auditorumai konstatuoja, kad ITER biudžetą tvarkydama remiasi e, bendrai numatyta tvarka, nors kai kuriais atvejais visgi reikėtų tam tikrų pokyčių. Ir čia paminėtini e, pakankamai vėlyvi mokėjimai valstybių narių ir kiti dalykai. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį ir į komisijos įsteigtą vidaus kontrolės forumą ITER. Ši, šis forumas e, tikrina e, be kita ko ir ITER veiklą ir audito rūmų manimų nėra priežasčių, dėl kurių būtų galima peikti šią sritį. Na ir toliau EFSA. Čia veikla puikiai koordinuojama, o lygiai taip pat ir chemijos, cheminių medžiagų agentūroje ar kai kuriuose kitose. Ačiū, ponė Matijo. Jeigu aš teisingai supratau, jūs jau apimėte nuo 21 iki 27 darbo atvarkės punkto, punkto vienu prisėdimu. Dėkoju Jums už tai. Ponas Erlenhauser, ačiū, ponė pirmininkė, aš galbūt pratęsiu ponios Kreslė mintį dėl nuoseklumo, kurią jį kiek anksčiau pateikė ir kai ką papildysiu, iš tiesų trūksta aiškumo, trūksta taip pat tikslumo. Mes, e, europarlamentarai, neretai skundžiamės dėl to, kad e, Europos parlamento e, pozicija gana silpna, kalbant apie kitas institucijas, ka, lygnantis su kitomis institucijomis. Bet aš manyčiau, kad reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad tas pozicijos silpnumas, ko gero, susijęs su mūsų priimamų sprendimų nenuoseklumu ir trūkstamu tikslumu. Atleiskite, šiek tiek esu peršalęs. Mano manimu, šis pranešimas tik įrodo netikslumų, tik įrodo tai, kaip negerai yra tie netikslumai ir reikėtų e, nuolat viską kontroliuoti, tinkamai išmatuoti ir galbūt kai kuo galima būtų papildyti pranešimą ir aiškiai pasakyti, kokias agentūras mūsų manimų reikėtų uždaryti. Aš manyčiau, reikėtų uždaryti tas agentūras, kurios labai aiškiai savo veiklo metu pažeidžia subsidiarumo principą. Arba galbūt aiškiai reikėtų e, išvardyti, kokios agentūros turėtų susijungti. Aš manau, tas jau aišku kurį laiką ir galėtume labai aiškiai tą pasakyti pranešime. Ir galbūt taip pat iš karto reikėtų pasakyti, kiek narių turėtų būti, būti tose administracinėse tarybose tam, kad būtų galima stebėti rekomendacijų įgyvendinimą, ar iš tiesų jų laikomasi. Ir taip pat reikėtų nedelsiant nutraukti e, naujų agentūrų kūrimo projektus, jeigu visi šie kriterijai nebūtų išpildyti. Dėkoju. Ačiū. Galbūt auditorumai norėtų pasisakyti, ponė Sandelora. Much, Ačiū pirmininkė. Aš pasižymėsiu parlamento prašymą dėl dviejų e, nuomonių. Iš tiesų tai yra įprastinė praktika ir dėkoju visiems už supratimą. Ačiū. Ponas Tavrakakis. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju poniai Matijo už jos pranešimą ir už atliktą darbą. Jos iniciatyva labai naudinga ir jos ataskaitoje kalbama apie visus horizontaliuosius klausimus, kuriuos reikia svarstyti, nagrinėjant Europos agentūrų finansinį valdymą ir veiklą. Aš iš tiesų pritariu, kad mums reikia labai atidžiai stebėti agentūrų veiklą ir pritariu tam, kad būtų rengiamos daugiametės darbo programos, derinamos kartu su ES daugiametėmis strategijomis. Iš tiesų, tai yra labai aiškiai pažymėta ir puikiai e, aiškiai parašyta, kad ICA agentūra turėjo nepakankamai tvirtą valdžią, kad atliktų savo uh, veiklą pastaraisiais metais, metais. Bet dabar uh, jis savo problemomis susitvarkė ir rado tinkamą sprendimą. Taip pat pasiūlyme reikėtų, arba direktyvoje reikėtų kalbėti apie tai, kokias agentūras reikėtų uždaryti ar sujungti. Ir taip pat mes turėtume turėti galimybę e, išnagrinėti tos klausimus ir suteikti reikiamą administracinę pagalbą Europos agentūroms. Pone Matija ir mano kolegos šešėliniai pranešėjai žinojo, kad mano, pirmi, kokia buvo pirminė uh, nuomonė dėl CEPOL ir ji buvo kitokia, remiantis faktais, kad jeigu mes 2007, met, kad 2007 metais suteikėme CEPOL biudžeto įvykdymo patvirtinimą. 2008 metais matėme situacijos prastėjimą ir tačiau pastaraisiais atsiprašau, situacija gerėjo ir vis tik tai ji nėra dabar tobula ir dar lieka problemų, kurias reikia spręsti. Ir iš tiesų aš maniau, kad reikėtų suteikti biudžeto vykdymo patvirtinimą CEPOL, bet pateikti reikiamas rekomendacijas. Bendrat kalbėdami su šešėliniais pranešėjais išsiaiškinome, kad politinės frakcijos siūlė suteikti biudžeto įvykdymo patvirtinimą CEPOL ir aš paskui pakeičiau savo nuomonę ir taip pat pritariau jiems. Dėkui. Ačiū. Pone Matiju, ar norite dar pasisakyti? Tuomet tada kitas mūsų posėdis vyks kovo 15 dieną, dabar 10 minučių pertrauka ir pusė šešių pradėsime uždarą posėdį dėl tų klausimų, kurie liko neaptarti šį rytą. Koordinatorių posėdis prasidės pusę šešių.